So, uh, dear, dear colleagues, uh, unfor... kolegos, dėja mūsų svečias ar svečiai šiek tiek vėluoja, nes, kaip žinote, jeigu viskas priklausytų nuo manęs, jau būtume posėdį pradėję. Mūsų svečias kaip tik įeidinėja į parlamentą, dar reikės palaukėti 5-6 minutės. Deja, laikas diskusijoms numatytas tik tai iki pusės keturių šią temą. Na, bet dar keturias minutės turime pertraukos, laisvo laiko. Bet prašau, nerūkykite salėje, sako pirmininkas. <laughs>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

Okay, dear colleagues, let's start. Kolegos, pradedame. Džiugiuosi, kad ponas Kitui, Junktinių tautų prekybos ir plėtros konferencijos generalinis sekretorius atvyko pas mus į posėdį, malonu Jūs čia pasveikinti. Ir esame pasirengę aptarti su Jumis ataskaitą apie prekybą ir plėtrą 2018-aisiais. Tai diskusijos vykstančios tarp dėvė rinta komitetų. Ir todėl kairėje šalia manęs sėdi e, dėvė komiteto e, vicepirmininkė ponė Mirje. Ir drauge mes pirmininkausime per šio klausimo svarstymą. bus pristatytos e, prekybos ir plėtros ataskaitos pagrindinės e, išvados, pagrindinės temos. Ir tai yra kasdienis mūsų komiteto darbas šios temos. Mes gilinamės į tai, kaip priekyba galėtų pasitarnauti darbo teisių, e, žmogaus teisių užtikrinimui bei e, šalių vystimuisi. Nekalbėsiu, nes laiko mums mes turime nedaug ir iš karto žodis mano kolegijai, Deve komiteto vicepirmininkiai. Ačiū, pirmininkė, aš savo e, pasisakymo dalį e, norėčiau pristatyti gimtają kalbą suomi, jums reikės ausinių. Ačiū kolegos, mėly svečiai. Malonu pasveikinti jūs šiame bendrame keitimės nuomonėmis su prekybos komitetu ir pasveikinti poną Muikis Kitui, Jungtinių tautų prekybos ir plėtros konferencijos generalinį sekretorių. Vistomajame komitete dažnai svarstome skurdžiausių pasaulio valstybių situaciją tų šalių, kurios neturi galimybių e, našiai išnaudoti turimų išteklių arba užsitikrinti naudą e, iš turimų išteklių. Mūsų svečias yra pareiškęs, kad prekyba gali padėti siekti e, vystimosi tikslų. Tačiau jei prekyba turi užtikrinti tvarę plėtrą, tai niekas negali būti paliktas nuo šalyje. Turime su, sukurti tinkamas prekybai sąlygas. Pasaulio prekyba ir globalizacija užtikrino didesnės pajamas ir daugelis žmonių ir padėjo daugam išbristi iš skurdo sąsajos tarp prekybos ir vystimosi, kita vertus, prekybos ir skurdo yra labai sudėtingos. Prekyba gali atverti galimybių besivystančioms šalims arba mažiausiai išsivystučioms šalims. Tačiau ji gali padėti išnaikinti skurdą tik tuo atveju, jei įgyvendinama reikalinga vietos politika. O tai yra rimtas iššūkis, kaip skatinti priekybą tuo pat metu pasirūpinant kad neliktų eiti kompromisus, bet kad situacija būtų palanki visiems ir kad atsirastų tvarios plėtros, tvaraus vystimosi galimybės visiems. Jei kalbėtume apie bendrąją prekybos e, e, privilegijų sistemą, manau, kad ES šiuo klausimu pasiekta reikalinga pusiausvyrą. Neseniai parengtos apžvalgos e, atskleidė, kad bendrosios prekybos privilegijų sistemos gairės atitinkančios PPO taisyklės padėjo pasiekti ženklios pažangos ir siek, pasiekti pagrindinių prekybos po, m, mm, pre, politikos tikslų. Iniciatyva viskas išskyrus ginklus yra viena iš iniciatyvų užtikrinančių, kad labiausiai pažeidžiamos šalims nebūtų taikomi tarifai arba būtų taikomi labai žemi tarifai, kurios importuoja e, prekes į ES. Taip pat būtina laikytis tarptautinių sutarčių. E, žmogaus teisų, darbo teisų, aplinkos saugos, taip pat geros valdysenos principų. Mes Europos parlamentas turime aktyviai dalyvauti šiuose diskusijose draugė su komisija ir taryba, tuo pat metu bandant e, daryti tokią įtaką prekybai, kad ji atitiktų mūsų pamatinės vertybės ir principus. Ir aš e, lauksiu Laukiu tolesnės informacijos apie 2018 metų e, parengtą e, vis, vystimos ir prekybos ataskaitą. Ačiū gerbiami pirmininkai, jūsų ekscelencijos, gerbiami abiejų komitetų nariai. E, turiu pasakyti, kad aš pasirodė, kad aš prastai išmanau geografiją ir per vėlai atvykau į šį susitikimą. Uh, Ačiū už galimybę kreiptis į Jūs, nedažnai man pasitaiko tokia proga. Ir jums leidus aš neapsiribosiu vien tik tai 2018 ataskaitą, bet pakalbėsiu apie mūsų darbą susijusiais klausimais. Tai yra, kaip e, vystomoji politika atitinka prekybos politiką ir kokius iššūkius atneša technologijų sklaida ir ypač technologi konkurencija technologijų srityje. Ir žinoma, e, pristatysiu svarbiausius ataskaitos e, e, aspektus. 2018 priekybos ir vystimosi ataskaitoje yra kelios svarbiausios išvados be pastabų apie trapę atsigaunančią pasaulio ekonomikos situaciją. 2018 mes domėjomės, e, kur vyksta atsigavimas, kur yra e, glež, gležnos atsira, atsigavimo tendencijos ir, ir kaip reiškėsi e, kai kurie aštresni, sudėtingesni aspektai. Visų pirma, kaip e, nekartą parodė kitos parengtos apžvalgos pastarojo dešimtmečio atsigavimo tendencijos vis dar išlieka trapios. Nuo finansinės krizės e, kai kurie e, iš, išbridimo iš krizės sėkmės atvejai buvo daugia šalių pastangų rezultatas. Tačiau įtampa prekybos srityje e, yra problema, tuo pat metu sukelianti ir kitas problemas. Ir tai silpnina kolektyvinės pastangas at, m, stiprinti dar netvirtą ekonominį atsigavimą pasaulyje. E, iškyla nemažai kitų iššūkių. E, laikotarpiu po krizės iškilo kitų iššūkių, e, bandant užtikrinti, kad viso pasaulio ekonomika atsistotų ant kojų. Susijusios problemos tai netinkamas reglamentavimas e, pirmuoju e, hiperglobalizacijos laikotarpiu, kuomet buvo manoma, kad atvėrus pasaulio rinkas viskas susitvarkys. Paaiškėjo, kad tokia prielaida yra klaidinga. Kas tai, kas nuo to laiko nutiko, iš tikrųjų yra mm, pasaulinis e, gerovės kūrimas. Tačiau e, tos gerovės pasiskirstimas e, pasaulio šalis yra labai netoligus ir labai nesubalansuotas. Antra, prekyba daug kur yra kaltinama dėl to, kad ji didina įtampą ir nežinios situaciją. Žmonės nustoja tikėti politiką, nes politiniai sprendimai ne, ne, nekeičia pasaulinės prekybos e, problemų. Ir jaunose demokratinėse valstybėse sėkmingiausiai e, kaip politikai pasirodo tie, kurie teigia, kad jie nėra politikai. Tai yra svarbiausia e, yra neteisingas, nesubalansuotas išteklių paskirstimas, nes tai e, į politinę areną iškelia žmonės, kurie yra nusiteikę prieš politiką, kurie ateina į politiką visiškai nebūdami politikais. Tai egzistuoja toks atotrukis tarp politinio diskurso ir bandymų atremti e, globalinės prekybos iššūkius. Kitas svarbus aspektas, kuris, mano nuomonė, susijęs su uh, iššūkiais, ku, ku, su, kurie iškilė yra PPO, yra kokybinė pasaulio prekybos reforma arba transformacija. Kai buvo įkurta pasaulio prekybos organizacija, Prekyba buvo suvokiama kaip e, pagamintos šalyje prekes ar sukurtos paslaugos parduodamos kitoms šalims. Tačiau laikui bėgant e, produkcija ir gamyba nebeapsiriboja kažkokia tai šalimi, nes dėl e, e, prekybos konteineriais ir, ir prekių pervežimo pigiai jūrų keliais e, gamybos procesas labai nupigo. Todėl prekyba yra darybų procesas tarp šalių. Tai yra sudėtingas, sudėtinga sampranta. Pavyzdžiui, galime pakalbėkite apie e, Apple įmonės telefoną. E, a, šis telefonas vertingas e, Junktinėse valstijose kaip intelektinės nusavybės e, objektas, o e, Kinijai tai yra gamybos proceso įvaizdis. Tai yra pasaulinė dinamika ima dominuoti ir nusveria nacionalinę dinamiką. Kitas dalykas tai daugia šaliai pasai. Įmonių daugia šaliai pasai. Tai reiškia, kad įmonės nebegamina nacionalinio produkto. Pavyzdžiui, matėme, kai kas neseniai nutiko, kuomet dėl mokestinių sprendimų Amerikos įmonės e, buvo paragintos sugražinti savo būstinės iš užžiūrio į Junktinės valstijas. Tos įmonės sugrįžo, bet jos yra registruotos kaip investicinės e, motininės įmonės atšakos. E, Ta motininė įmonė e, įsteigta svetur yra galimybė išnaud, pasinaudoti e, galiojančiomis taisyklėmis ir, ir sukaupti daugiau tu, turto, paliekant tą įmonę, pagrindinę įmonę svetur. Taigi tokie atvejai ir tokios tendencijos keičia pagrindinių prekybos gamintojų e, profilį, pobūdį. Jeigu niekas nepasikeis, daugia šalės prekybos sistemos nebepakaks, kad atremtume visus iškilusius iššūkius. Antra, pastebėjome, kad e, auga gerovė, sukuriama daugiau gerovės, tačiau žmonių įplaukos stagnuoja turto kiekis didėja, tačiau turtas yra sukoncentruotas. Tai susiję ne su investicijų politika. Galima įvertinti, kiek turto sukurta, tačiau ekonominėse sistemose e, ekonomikos variklis yra vartotojai, grinasis vartojimas. Ir tai taip pat reiškia iššūkius ilgalaikėje perspektyvoje. Noriu trumpai toliau aptarti kitus iššūkius. Skaitmenės ekonomikos svarbos augimas. Bet prieš perėdamas prie šios temos noriu pasidalinti statistiniais duomenimis, kuriuos pristačiau kitame parlamente, kur kalbėjau, neseniai kalbėjau. Ką tik paskelbėme e, apžvalgas dėl E, pasaulinio prekių ir paslaugų judėjimo prekybos karų. Tai yra tendencijos e, iki 18 metų. Ir išaiškėjo dvi aiškios tendencijos. Visų pirma, pasauliniu mastu e, eksporto prekybos apimtis buvo daug didesnis. Devinio, jos apimtis pasiekė 19 milijonų dolerių Tačiau kas apsprendė tokį preky, e, eksporto iškilimą ir kodėl yra tiek nežinios dėl prekybos? Atsakymas yra paprastas. Kinijos įmonės 40 procentų padidino prekių eksportą į Junktinės valstijas baimindamosi didesnių tarifinių barjerų. Daugelis tų kinų įmonių jau derasi Junktinėse valstijose, nes labai e, svarbu, ar mokėsi tik 10 procentų muito mokesčių, ar po darybų 20 procentų muito mokestį. Tai apsprendė šias tendencijas. Ir atsižvelgiant į visą tai, prekybos karuose labiausiai pralaimėjo pietričių Azijos šalis, ypač Pietų Koreja ir Japonija. Kodėl? Jos yra tarptų šalių, kurių didžiausios įmonės su kūrė verčių grandinės pasitelkiant Kiniją, pavyzdžiui, Kinijos gamybos pajėgumus. Ir tai reiškia, kad, jos, kad jas iš karto viskas paliečia, ypač technologijų srityje, jeigu ta verčių grandinė sutrumpėja ir gamybos e, procesai ir iškeliami kitur ir jeigu iškyla e, problemos dėl tarifų. Dar dvi pralaimėjai šalis pralaimėtos tai Kinija ir JAV. O labiausiai prekybos karuose laimėjo daugiausiai ES, Brazilija. Tos prekes, kurias Kinija nori e, įsivežti iš JAV, e, antra pagal sparva, e, antras pagal svarbą importo šaltinis Kinijai yra ES. Taigi daugiausia naudos iš to gauna Argentina ir Brazilija dėl to, kad jos padidino savo eksportą į Kiniją. Toliau, internetinė prekyba. Jeigu mums kelia susirūpinimą valdžios galių sutelkimas, koncentracija įmonėse, kurios tampa uh, svarbiausios, įtakingiausios pasaulio prekyboje. Turime nagrinėti tendenciją skaitmaninėje ekonomikoje. Visų pirma, dėl e, internetinių įmonių iškilimo, tai tampa, jos tampa stambiausiomis pasaulio įmonėmis. Tai yra e, ir jos atsiranda šalia tradicinių interneto prekybos gigantų. Skaitmaninės įmonės yra sukaupę E, didelį e, kiekį turto, tačiau darbo jėgos požiūrių jų e, plėtra yra kitokia ir koncentracija, tų įmonių struktūra yra visiškai kitokia. Didžiausios 25, didžiausi 25 procentai įmonių pasaulyje yra e, e, informacijos technologijų įmonės, kelios iš JAV, kelios iš Europos, taip pat iš Kinijos, Argentinos. E, JAV įmonės 400 milijardų eurų vertinamos, e, Kinijos vertinamos 200 milijardų eurų, ES 69 milijardais eurų ir taip toliau. Sakau tai, kad pailistruočiau porą dalykų. Visų pirma, kad ateitis priklauso skaitmeniniai erdvėjai, bet turime išvengti e, klaid, padarytų klaidų ir turime pabandyti užsitikrinti reikalingą gražos, e, investicijų gražos kiekį iš e, skaitmeninės E, ekonomikos, nes ta, tas atgaunamas, atgaunamo pelno dydis yra labai nesubalansuotas ir neteisingai paskirstytas. Nuo pat pradžių e, tos nereguliuojamos e, situacijos rinkoje galime išvengti. ES pabandė būti pasaulio lyderė bandydama sutvarkyti e, elektroninės platformas, tačiau ji galėtų tapti pasaulio lyderė ir rodydama mm, geriausią pavyzdį ir, pavyzdžiui, e, kaip sutvarkyti e, finansinius sandarius internete ir kitus dalykus, kaip atsakingai ginti vartotojų interesus, kuomet tai, tais laikus, kuomet globalizacija yra siejama su negatyviais dalykais. Ir tai bus svarbiausia, svarbiausias dalykas, ar, kuris tavęs spręs, ar mums pavyks atkurti atsakingą daugia šališkumo, atsakingo daugia šališkumo sistemą, nes kitaip iškils šalis ir toliau kils visiškai nesubalansuotai. Labai ačiū. Dabar mums liko laiko diskusijoms. Žodį suteiksiu komiteto nariams. Pradės Marija Amena. Ačiū. Aš visada e, labai atidžiai perskaitau jūsų organizacijos ataskaitas ir žinau, kad ten yra informacijos, kuri mus politikus, atsakingus politikus turėtų susimastyti, ką reiškia, kokiu rezultatu atneša mūsų gyvendinama politika. Nes aš manau, kad prekyba yra priemonė, kuri gali pasitarnauti vystamai politikai, bet su viena sąlyga. Jeigu e, vidutinės ir ilgos trukmės laikotarpiu viską planuojame, jeigu apie prekybą nemastome vien a, e, e, trumpos kaip trumpos trukmės procesą, kuris e, pra, padeda kai kam praturtyti, nes dėja šiandien tai taip dažnai pasitaiko. Ir būtent šioje ataskaitoje apie tai ir kalbama kad priekyba, kokią ją suvokėme iki šiol, tas priekybos modelis, kuris egzistavo iki šiol, jis e, e, padidina stambiųjų pasaulio įmonių pajamas, Ji sustiprina sistemą pagristą spekulaciją, finansiniais mainais. Ši, tokia prekyba stiprina e, ginč, e, investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo sistemą, kokia jie egzistuoja iki šiol. Ir taip pat toliau e, aštrėja uh, neligybę pasaulyje dėl viso to. Jūs žinote, kad e, jau keturis metus šiame parlamente aš bandau nekovoti su priekyba, bet kovoti su tokia priekyba, kokia ji šiandien egzistuoja pagal sudaromas priekybos sutartis. Ir noriu pasakyti, kad jūsų organizacijos ataskaitos yra mano Biblija prekybos politikos klausimais, e, man dirbant INTA komitete. Manau, kad tai ką pastebėme hiperglobalizacijos etapu, tai kad didžiosios įmonės sugeba užsidirbti milžiniškus pelnus, nors prekybos sutartyse akcentuojamas mažų ir vidutinių įmonių vaidmuo. Ir būtent dėl tos priežasties mes norėjome įtraukti e, į prekybos sutartis skyrių skirtą tvariam vystimuisi, kuris apima ir socialinius bei aplinkosauginius standartus, nes mes norime, kad būtų geriau atsižvelgiama į kovą su neligybė. Jeigu norime to siekti, turime e, gilintis į socialinių standartų užtikrinimą. Taigi, grįžtant prie ataskaitos, e, prekyba leido sukurti daugiau turto gerovės pasaulyje, bet ji taip pat sustiprina, paština nelegybės padėti pasaulyje ir Europoje žmonės padeda atsi, atsigręžti prieš prekybos, priešintis prekybos sutartims. E, prekyba sukuria gerybės, tačiau jos nėra tinkamai paskirstomos. Jeigu e, to, tos gerybės nusipirkti, atsisėda pas e, įmonės, kurios e, vengia mokesčių, jų nemoka, na tai nieko gero. Ir perskaičius jūsų ataskaitą, taršasi išvada, kad prekybos sutartise būtina peržiūros nuostata, taip pat nuo, reikia nuostatų dėl kovos su mokesčių vengimu, reikia nuostatų dėl socialinių teisių užtikrinimo stebėsenos ir to, apie tai būtent kalbame keturis metus jau šiame komitete, tačiau mūsų negirdi parlamento libera, liberalai ir konservatoriai. Ačiū, ponia Freibach. Ačiū, labai ačiū už pristatymą. Man viskas atrodo panašiai kaip ir Marijai Arenai. Aš visiškai sutinku su jūsų vertinimu tikrai šią ataskaitą galima remtis, kalbant apie prekybos politiką. Aš norėčiau sureaguoti į jūsų paminėtą paskutinį aspektą susijusi su skaitmeninimu. Nes Šioje srityje svarbiausias klausimas yra, kam priklauso duomenys, kur jie koncentruojasi. Nedaugelį pasaulio vietų, o galbūt mes sugebėsime numatyti atitinkamą duomenų suverenitetą regionuose. Kai mes kalbame apie tai, kad e, duomenys priklauso tiems, kuriems jie iš tikrųjų ir turi priklausyti, tai tuomet norėčiau pasteirauti jūsų nuomonės dėl būsimų dėrybų, dėl elektroninių dėrybų PPO kontekste. Ką galėtumėte pasakyti šiuo klausimu? Be to kyla štai koks e, klausimas dėl duomenų. Jeigu duomenys liks vietos ar regioninių lygių, tose vietose, kur galbūt demokratija nėra tokia įsitvirtinusi, gali būti taip, kad tie duomenys bus naudojami ne vien tik tai vietos ūkiui skatinti, bet ir daryti spaudimą vietos žmonėms, siekiant juos, taip sakant, paskui juos šnipinėti kai kuriuose pasaulio dalyse. Tad kyla klausimas, kaip viena vertus laisvė internete užtikrinti ir kita vertus, kaip e, užtikrinti, kad ta laisvė nebūtų panaudota prieš pačius žmonės. Dar paskutinis būtų toks klausimas. Jūs kalbėjote apie disbalansą ir kalbėjote apie tai, kad toks yra ne vien tik tai tarp atskirų valstybių, bet ir pačioje visuomenėje mūsų vakarų pasaulyje. Kaip Jūs vertinate įmonių atsakomybę? Dažniausiai e, su įmonėmis yra sudaromi savanoriški susitarimai tam, kad e, jie imtųsi atsakomybės, ar tai būtų socialinė atsakomybė, aplinkosauginė, klimato atžvilgių įvairiose srityse. Kaip jūs, jums atrodo, ar pakanka tokių savanoriškų susitarimų, ypač kai mes kalbame apie skaitmeninimą, kaip e, šis klausimas yra svarstomas jūsų organizacijos kontekste ir dar kartą ačiū Jums už ataskaitą. Toliau Šolcis, prašom. Ačiū pirmininkė, taip pat ir aš e, norėčiau pasisveikinti atvykus į mūsų komitetą, nes mes e, labai atidžiai stebime UNCTAD veiklą ir jau turėjome galimybę apsilankyti UNCTADo sesijoje Nairobije. Stebime diskusijas, viešus renginius. Aš norėčiau iškelti keletą klausimų. Pirmiausiai, iššūkiai ir kaip juos reaguoti reglamentavimo priemonėmis, kai mes kalbame, pavyzdžiui, apie skaitmeninės platformas, e, priklausančias kai, kai kurioms, kelioms firmoms. Jūs kalbėjote apie antikonkurencinį e, ar konkurencingumui prieštaraujantį elgesį, kuriuo vadovaujasi šios įmonės. Uh, Jūs taip pat gal galėtumėte pakomentuoti paskatas, kurio, kuriomis naudojasi stambios įmonės. Nes šiomis paskom, paskatomis jos įtvirtina savo pačių rinkos pozicijas. Ir tai reiškia, kad e, stambios ekonominės sistemos pasidaro gležnesnės, pažeidžiamesnės. Taip pat norėčiau pasiaiškinti dėl pajėgumų, dėl dabartinių ekonomikos sistemų. Mm, kalbu apie neoliberales struktūras ir apie reglamentavimo instrumentus ir galimybės reaguoti į skaitmeninimo aplinką. Kitaip tariant, ar nėra taip, kad dabartinės valstybės nebeturi galimybių įtakoti šių įmonių veiklos? Jūs kalbėjote apie egzistuojančias rinkos galimybės ir apie tai, kad reikėtų vyriausybėms daugiau leisti e, lėšų skaitmeninių platformų kontekste. Jūs taip pat apie tai kalbate savo ataskaitoje. Aš norėčiau Jums padėkoti už konkrečias strategijas e, skaitmenimo kontekste, kaip antai skatinant stambes įmonės, kurios e, telkia kurios turi daug rinkos e, koncentraciją, kad e, būtų jų atžvilgių imamasi antimonopolinių priemonių, nes mes matome, kad tokių egzistuoja nuo XIX amžiaus. Ar šiuo metu mes turime kaip antai naujų strategijų kovoti su šių įmonių svoriu, kalbant apie skaitmeninį ekonomikos sektorių? Turiu galvoje rinkos koncentraciją hiperglobalizuotoje mm, rinkos ekonomikoje. Dėkoju. Ačiū, dėkoju už jūsų informaciją, pasisakymą. Jis buvo labai įdomus ir turiningas. Jūs kalbėjote apie prekybą visiems, tačiau puikiai suprantame, kad ir Iš jūsų ataskaitos matosi, kad gerovė nėra pasiekiama visiems, turtingi tarpa turtingesniais, o skurdžiai dar skurdesni. Todėl pažvelgus į Europą nesusidaro įspūdis, kad mes einame tinkamu keliu prekybos susitarimai tampa išsumesni, įtraukiamas tvaraus vystimosi skirsnis, kalbama apie žmogaus teises, apie lyčių lygybės, e, mokesčių vengimą, taip pat darbuotojų sąlygų gynimą. Tačiau labai svarbu, kad priekybos partneriai elgtųsi taip, kaip mes to pageidaujame arba įsivaizduojame Europoje. Jūs minėjote ir sankcijas, kurias taikytume, jeigu būtų nesilaikoma mūsų reikalavimų. Ar jūs manote, kad mums pavyks pasiekti to, ko mes siekime, bendradarbiaudami, prekiaudami su valstybėmis partnerėmis, kad žengi, kadangi dažniausiai didelės įmonės koncernai gauna daugiausia naudos. Kaip mm, ir toliau plintant skaitmeninimui užtikrinti, kad darbuotojai nebūtų nustumti į paraštės ir kad jie taip pat galėtų sakyti savo svaro žodį įmonių valdyme. Minioch. Ačiū pirmininkė, dėkoju už jūsų konstruktyvų pasisakymą. Iš tikrųjų, man labai patinka šita Jungtat e, ataskaita tiesiog jinai tikrai pateikė labai įdomų minčių. Taip pat yra kalbame apie Anktat ir ES santykius bei skirtumus. Kai mes kalbame apie prekybą, mes visuomet keliame ir vystimosi klausimus. Ir taip pat turime omenyje didžiulius koncernus ir bankus, bet e, UNCTAD mums primena, kad pasauliai susideda ne tik tai iš didžiulių įmonių, bet ir iš mažųjų įmonių ir iš darbuotojų. Superplatforms daardoor bezitten. Tikriausiai šitas posėdis yra transliuojamas ir prie mūsų yra prisijungę pakankamai daug klausytojų, tačiau ir manau, kad jie puikiai supranta, kad bendradarbiavimas yra labai labai svarbus. Ir šiame kontekste kyla keletas klausimų. Pavyzdžiui, kaip ES turėtų išryškinti duomenų apsaugos aspektą, kad žmonės tiesiog nebūtų prieš pastatomi prieš didžiulės galingas įmonės. Kita vertus, visame pasaulyje reikia užtikrinti vienodas veiklos sąlygas visoms įmonėms. Kinijoje, pavyzdžiui, išnaudojamos visos uh, E, e, kosmoso įsisavinimo galimybės, tačiau kita vertus, kaip sukurti reikalingas duomenų infrastruktūras, kad duomenys būtų e, apsaugoti ir kad gyventojai būtų apsaugoti šiame skaitmenėme pasaulyje. Taigi, mes turime reikalą su skaitminė ekonomika. Jungtinėse tautose ONCTAT reikėtų iš naujo įvertinti pasaulinės prekybos organizaciją, jos vaidmenį tarptautiniuose santykiuose. Ką Jūs manote apie tai? Senior Kituji, por... Ačiū, ponia Kituji, už tai, kad atėjote pas mus. Ne tik šio, šios ataskaitos pavadinimas viską e, pristato. E, perskaičiusi pavadinimą, šį pavadinimą, e, pagalvojau, kad, kad niekas nenorės gilintis e, į šiuos klausimus ir juos svarsyti, bet ne. Turiu porą klausimų. 96-ame ataskaitos puslapyje yra perspėjimas dėl to, kad valstybės turi būti labai budrios, kuomet pasirašo susitarimus dėl e, skaitmeninių. E, skaitmeninėmis technologijomis perdodamų duomenų, ypač priekybos įmonėms, nes nežinome, kas su tais duomenimis e, jos darys ateityje, nes dažnai tenka gailėtis dėl kai kurių sprendimų. Ir ypač, kuomet buvo per anksti pasirašytas Marakešo susitarimas ir kokias pasiekmes tai atnešė valstybėms narėms. Taigi, noriu paklausti, ką turiuomenį UNCTAD, kaip perspėja dėl šios e, reformos. Ir antras dalykas, noriu perskaityti štai ką. Laisva prekyba tapo ir ideologiniu e, ėjimu priekin. E, ir tai yra, galim, buvo galimybė išsilaisvinti ir šalims, ir mažoms vidutinėmis įmonėmis, nežiūrinti tai, kad didžiausią pelną sugeba e, užsidirbti stambiausios pasaulio įmonės. O kalbant apie priekybos sutartis, turime kalbėti apie keleto prioritetus, susijęti tą sutartį su įsipareigojimu užtikrinti e, darbo vietų kūrimą, taip pat apsaugoti nuo e, grobuoniškų, šalis nuo grobuoniškų svarbių, stambiausių pasaulio įmonių įtakos, bei taip pat nepamiršti, turi valstybės nepamiršti užsitikrinti reikalingų, reikalingos erdvės valdžios reikalingiems sprendimams. Noriu paklausti, ką mato, manote apie prekybos sutartis, dėl kurių susidarėjo ES šioje kadencijoje. Klausiu to, nes šį rytą šiame komitete pritarėme. Dar kartą buvo bandoma gaiminti, gaivinti prekybos sutartį su JAV, TTIP. Man atrodo, kad mes name tuo pačiu keliu. Norėčiau paklausti, ar jūsų nuomonė kai kalbame apie laisvos prekybos modelį, kurį, pris, kurį atstovauja ES ir kurį pristato pasauliai, ar tai nėra katastrofos katastrofinis modelis, kuris mums veda neteisingų kelių. Ir galbūt mums reikėtų pamastyti, kokių pokyčių reikia šiam modeliui. Anka. Rubiš, dėkuoju. Norėčiau pratesti kolegų mintis paklausdamas, ką padaryti, skatinant mažas vidinės įmonės, ypač šeimos įmonės, kurios yra labai svarbios, ypač moteris, kurios užtikrina e, gerbuvo išsaugojimą šeimoje. Žinoma, medalis turi dvi pusės. Jeigu daugiau pagaminama to, ko reikia savoms reikmėms, tai tuomet padidėja ir perkamoji gale ir taip pat turtas. Tačiau kita vertus šeimos nori nusipirkti kuo pigiau. E, ir kuo pigiau perka, tuo didėja arba išsaugoma perkomoji gale. Todėl yra siekiama importuoti arba daugiau eksportuoti ir taip dvigubinti perkamąją galį. Ir todėl pasaulinės prekybos organizacijos programa pagalba prekybai numato uh, galimybę remti eksportą, kad būtų galima pigiau įsigimti gaminių kitose šalyse. Tačiau grįžtant prie tvaraus vystimosi tikslų, prie antrojo tikslo, kur kalbama apie tvarų maitinimąsi ir žemės ūkį, kyla klausimas, kaip žemės ūkio gamyboje dirbant ir gaminant galima apsirūpinti uh, E, maisto produktais. Kitas tikslas tai yra nutekamųjų vandenų e, tema ir taip pat gerimojo vandens tepa, taip pat septintas tikslas - atsinaujinantis energijos šaltiniai. Ar jūs nemanote, kad čia reikėtų papildomų investicijų ir jos yra daromos, tačiau kaip padaryti, kad kaimo regionuose šeimos įmonės vaidintų didesnį vaidmenį. Dėkuoju už jūsų pasisakymą, jis buvo labai įdomu, jūs tiesiog reklamavome, matėte, daug kitokį daugia šališkumą. Tačiau kokios jėgos, kokios valstybės remia šitą idėją, bent jau man atrodo priešingai, kadangi man atrodo tarp Kinijos ir JAV vyksta nuožmi konkurencinė kova. Europa daug kalba apie daugia šališkumą, tačiau sudarinėja dvi šalės sutartis, kurios neturi nieko bendro su naujoju daugia šališkumu. E, taip pat e, perinamojo laikotarpio kilačios ekonomikos valstybės, jūs taip pat paminėjote, ten taip pat jokių daugia šališkumų užuomonų nematau, Nuo ko reikėtų pradėti? Madlen. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju daktarui Kitui už tai, kad atvyko ir keičiasi nuomonėmis su mumis. Aš norėčiau grįžti prie pačios ataskaitos. Žinoma, manęs jūsų nenustebins tai, ką pasakysiu, kadangi tuos pačius klausimai, klausimus kėlėme ir Ženevoje. UNCTAD vaidmuo stiprinant tvarų vystimasi besivystančiose šalyse yra žinomas ir žinoma vykdant gyvent tvaraus vystimosi tikslus. Jūs pakartojate savo abejonės, kurias jūs išsakėte e, Ženevoje ir taip pat valdybos posėdėje šį mėnesį. Iš tikrųjų, šiame pranešime yra kritiškai įvertinama situacija, tačiau visiškai neaišku, kodėl po e, e, antrojo pasaulio karo tarp ketvirtojo ir penktojo dešimtmečio vėl įver, įvertinti e, E, prekybos situaciją ir taip pat po to grįžti prie 90-ojo dešimtmečio. Yra kalbama ir apie ekonominį vystimąsi skaitmenimą pasaulyje. Ten yra kalbama kritiškai apie skaitmeninius aspektus, taip pat e, minima pasaulinė prekybos organizacija, taip pat minima UNCTAC UNCTAD e, vaidmuo įgyvendant tarptautinius susitarimus. Mūsų manimų šita ataskaita nėra e, subalansuota, per daug išryškinti vieni aspektai ir išryškinami pavyzdžiai, kurie susiję su skaitmeniniu mm, pasauliu. E, tenka apgalėstauti, kad tai atsitinka nebe pirmą kartą, būtent kad ataskaita yra šiek tiek provokatyvi ir ideologiškai e, iš anksto e, nusistačiusi tam tikrais aspektais. Todėl labai svarbu, kad tiksliai būtų įvardinami klausimai susijęs su draugų peržiūra ir tokios ataskaitos turi pateikti išsame apžvalgą. Ir toje apžvalgoje galbūt reikėtų atkreipti dėmesį kai ką. Atsiprašau už tą kritišką vertinimą, jūs tai žinote, nekartą apie tai kalbėjau, matau, kad jūs šypsotės, ko gero, ir pripažįstate. Dėkoju. Uh, Ačiū, pradėsiu nuo paskutinio pastebėjimo. Aš išgirdau jūsų komentarą ir aš iš karto atsakysiu į jūsų komentarą. Aš vadovauju organizacijai, kurioje yra penki skyri ir mes kalbame apie dešimt e, įtakingų leidinių kasmet. Ir ka, svarbiausias leidinys yra uh, pasaulinė ataskaita apie pasaulinę ekonomiką nuskalbama 2004 metų. Dabar ypač daug dėmesio skiriame skaitmaniniai ekonomikai. Mes esame svarbiausia jungtinė tautų institucija padedanti besivystančiams valstybėms įveikti skaitmeninę atskirtį ir su ES pagalba. E, mes teik, skubiai galime suteikti statistinius duomenis besivykstančiams valstybėms. Tai svarbu, kuomet planuojame infrastruktūros projektai, skaitmeniniai įgūdžių, skaitmeniniai įgūdžių gyjimas, taip pat duomenų, privačių duomenų apsaugos užtikrin, užtikrinimas. E, mes turime e, suteikti informacijos, kurios pagrindų galėtų vykti tos diskusijos. Ką noriu pasakyti? E, ataskaita apie prekybos vystimasi yra situacijos įvertinimas, bet mes. Ne, ne, tai nėra mūsų užduotis rekomenduoti kitiems, kuriuo keliu eiti, kur link sukti. Nors kai kas skaitydamas šią ataskaitą pasidarys kai kurias išvadas ir, pavyzdžiui, nuspręs, kad kai kurie komentarai yra negatyvus. Uh, E, ne, nepakankamai vertinant skaitmenės ekonomikos svarbą, nes mes esame labiausiai girdimas balsas pasaulyje apie būtinybę skirti daugiau išteklių skaitmaniniai ekonomikai. Taigi čia tai atsiskleidžia skirtingos perspektyvos, skirtingi požiūriai į darbą. Ir jeigu mes sakome, e, kad derantis dėl skaitmaninės ekonomikos PPO konstatuojame, kad yra tam tikra atskirtis, bet aš noriu pabrėžti, kad mes esame Junktinių tautų partnerė organizacija ir aš turiu e, išteklių, kuriuos galiu skirti mokymams Ženevoje, kur galima e, įgyti įgūdžių šioje srityje. Ir jeigu jau kalbame apie tai, svarbu apie tai, kokių klausimų imasi ES ir e, kokias nuostatas jūs patvirtinate savo reglamentose, nes jūs esate svarbiausias pašnekovas, jeigu kalbame apie skaitmaninės e, daugia šalės platformas. Ar kitų šalių vyriausybės kalbasi su jumis ar su dar kokia nors institucija? Ir tai taip pat aktualu diskusijose dėl to, ar PPO yra tinkama organizacija ir kad, ar joje gali vykti dėrybos dėl e, internetinės prekybos. Noriu grįžti prie jų iš kitų išsakytų komentarų, noriu padėkoti Jums už Jūsų pastabas ir už, už, už vertinimus. Noriu pasakyti štai, ką labai daug kalbama apie prekybos reformą, apie PPO sistemos reformą. Reformų reikia, tai būtinybė. Tačiau skirtingos šalis ir skirtingi pašnekovai turi omeny skirtingus dalykus, kai kalba apie PPO reformas. Uh, Kai kas sako, kad e, tai yra kad 21 amžiaus svarbiausias dalykas tai yra skaitmenė ekonomika. Kad Dohos raundų reikia palikti viską išspręsti. Kiti sako, kad reikalinga reforma, kad e, būtų geriau atspindėti intelektinės nusavybės išaugimo mastai. Taigi, kažkokia reforma yra reikalinga. Manau, kad didžiausias iššūkis PPO iškilęs buvo paminėtas. Tai yra, šalis nebetaip noriai imasi ginti daugia, šal, daugia šalę sistemą. Jos labiau e, <coughs> dėmesio skiria įvairia šalėms dėryboms. Kai kas iš mūsų mano, kad būtent tai labiausiai ir atspindi epochos dvasę. Tačiau e, daugia šaliai procesai nenunyko. Mes, mūsų institucija, bandome parodyti, kad tai nėra šios dienos, šių laikų problema kad turime išsiaiškinti, kur yra silpnosios vietosios, vietos, kad galėtume gyventi reikalingas reformas. Grįžkime į laikotarpį prieš 20 metų. PPO buvo Havanos sutarties e, kūdikis. E, jis buvo nužudytas JAV kongrese. Buvo siekiama užtikrinti, kad prekyba būtų galimybė visiems lygiaverčiai E, pasi, pasinaudoti įkuriamą gerovę kad e, gerovės kūrimas būtų įtraukus. Todėl turime išsiaiškinti, kur negerai, kuria kryptimi negerai nuėjome, neten pasukome. Ir turime prisiminti, kok, kas, kokios buvo idėjos iškeltos ir kaip jos buvo nužudytos. Dar porą dalykų. Iš tikrųjų, yra E, iššūkiai susiję su dideliais duomenų srautais, biometriniais duomenimis ir galima e, piknaudžiauti, valdžia gali piknaudžiauti galiojimais ir užtikrinti arba nesuteikti galimybės, prieigos prie duomenų galimybės. Toliau, kitas panašus aspektas. Vyriausybės e, intervencija intervencijos pobūdis yra apsprendžiamas konkrečios vyriausybės. Pavyzdžiui, pastarosiomis savaitėmis e, vyko žirkų lenktynės e, e, link mažiausio egzistuojančio vardiklio. Trumpai porą sakinių dar pasakysiu. Ačiū už galimybę dalyvauti dialogė su jumis. Klausiausi jūsų komentarų pozityvių ir negatyvių. Ir suprantu, kad mes turime net tik skleisti prasmingą žinę, bet ir apsispręsti, kaip drauge mes turi, turėtume kalbėti taip, kad tai būtų suprantama ir aktualu visiems. Ačiū. Our, our, uh... Labai ačiū kolegoms, ačiū pagrindiniam kalbėtojui, ponui Kitui. Dėkoju, kolegos, jums už puikius komentarus. Ačiū už nelengvus klausimus, kuriuos uždavėte. Dėkoju ponui Kitui. Labai ačiū Jums už išdėstytas mintis. Mes baigsime šią posėdžio dalį, bet prieš tai norėčiau pasakyti, kad e, ES yra vienas didžiausių investuotojų ir vystimo pagalbos teikėjų. Bet e, prekyba turi būti atvira, sąžininga, įtrauki tam, kad e, prekybos privalumais būtų galima naudotis visiems įvairiuose kontinentuose ir visiems žmonėms. Ponas Kituje akcentavo skaitmeninimo vaidmenį. Apie tai kalbėjo taip pat ir kiti kalbėtojai. Aš esu tikra, kad ši tema suteikia labai daug peno pamastymui ir sąlygos diskusijas ateityje. Dėkoju visų komitetų nariams ir jums, ponė Kitui.